Thank you, thank you for the floor. Chairs of committees, honorable members. Ačiū, ačiū už suteiktą žodį. Gerbiami komitetų pirmininkai, gerbiami parlamentarai, šiandien man labai didelė garbė kreiptis į Jūs. Aš visiškai žinau, kad uh, sritis, už kurią aš būsiu atsakinga, jeigu būsiu patvirtinta kaip komisijos narė, turės realios įtakos kiekvienam šioje salėje sėdinčiam žmogui, kiekvienam iš 500 milijonų žmonių, e, kurie prisideda prie šio didžio ES projekto. Tai aš darau labai entuziastingai, bet tuo pat metu tvirtai jaučiu atsakomybę. Ir tikiuosi, kad jūs mane patvirtinsite kaip komisijos narė atsakinga už teisingumą, vartotojus ir lyčių politiką. Aš paminėjau žodį entuzijazmas, nes aš manau, kad mes kartu galime realiai pakeisti padėtį. Kaip ir kiekvienas iš jūsų, atėjau į politiką, nes noriu prisidėti prie visuomenės raidos. Aš noriu palikti pėtsaką e, kad e, pakeiščiau žmonių gyvenimus ir tai norėčiau padaryti per Europos Sąjungą. E, už mane žymesnis Čekijos politikas e, šiuose rūmose 2000 metais yra pasakęs. Pagrindinės Europos vertybės buvo suformuotos neramiais politinės istorijos metais. Ir akivaizdu, kad visos pasaulio dalis su tuo sutinka. Pagarba žmogaus teisėms, laisvėms, e, jo teisėms ir orumui, solidarumo principas, lygybė prieš įstatymą, visų etninių mažumų apsauga, demokratinės institucijos teisėkūrinės vykdomosios ir teismų valdžios atskirimas, politinis pluralizmas, pagarba privačiai nuosavybei ir laisvoms, laisvam verslui, rinkos ekonomika, pilietinė visuomenė. Kaip dažnai Vaclavas Havelas, kaip neretai Vaclavas Havelas e, pralenkė savo laikmetį sakydamas šią kalbą. Ir būdama čia, aš noriu pažadėti, kad sieksiu įgyvendinti viską, kas yra susiję su žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis vertybėmis. Jo įvardintos vertybės e, yra e, tai, kuo aš visapusiškai tikiu. Naujasis e, portfelis teisingumo, lyčių lygybės ir prietinių laisvių turėtų sustiprinti uh, tas vertybės ir panaikinti skirtumus tarp nacionalinių teisės sistemų ir Europos teisės. Be to tai prisidės prie ekonomikos augimo, nes gera ir prognozuojama teisingumo sistema yra būtina ekonomikos augimui ir verslui palankiai aplinkai, kurioje galėtų klėstėti prekyba per sienas. O visų pirma, čia kalbame apie sažiningesnės vieningos rinkos kūrimą. Taigi, e, mano e, politinės rytis e, pagrindinį dėmesį skirs žmogui labai daug veiklos rūšių, bet visos jos yra susijusios su, su galimybės žmonėms pasirinkti suteikimu, pasitikėjimo egzistavimu. Kalbėdami apie teisinės koncepcijas, turime suprasti, kad visi ES pateikti pasiūlymai e, šioje srityje turi būti orientuoti į platesnį pasirinkimą, geresnę apsaugą ir didesnį pasitikėjimą. Aš per savo kadenciją e, sieksiu būti žmonių interesus atstovaujantis balsas. Mes per vieningą Europos Sąjungą galėsime suderinti skirtingus mano portfelio elementus. Gerbiami parlamentarai, per atmesius penkerius metus aš norėčiau pakeisti padėtį šiuose trijose srityse. Pirmiausia, noriu užtikrinti, kad žmonės turėtų daugiau galimybių rinktis. Ką tai reiškia praktiškai? Tai reiškia, kad žmogus turi teisę pasirinkti, kur gyventi ir dirbti ES, visapusiškai gerbent to asmens judėjimo laisvę. Taip, mes turime kovoti su piknaudžiavimo atvejais, kai jie pasitaiko. Tačiau pagrindinė laisvo asmens judėjimo teisė neturi būti e, kvestionuojama. Be to, e, tai reiškia, kad žmonės turi teisę būti tuo, ką nori. E, Jie turi turėti galimybę saugiai gyventi savo regione, gyventi taikoje, be diskriminacijos, būkštavimų ir e, persekojimų. Kai Europos e, sąjunga turi galimybių užtikrinti tokias teisės, ji privalo tą padaryti. Mes turime panaikinti tas vadinamasias stiklinės lubas, kad moteris galėtų tapti gydytojomis, viršininkėmis. E, mokyklų direktoriumis, taip pat kaip ir vyrai, ir už tokį pat atlyginimą. Aš ginsiu moteris e, visuose savo pasiūlymuose. Be to, aš e, noriu pasakyti, kad vartotojams turi būti suteikta galimybė pasirinkti vadovaujantis informaciją, ar tai būtų tiesiogiai ar internete. E, žmonės e, dalyvaujantis skaitmeninėje visuomenės revoliucijoje ar perkantis įprasinėje parduotuvėlėje turi turėti galimybę pasirinkti. Tas pasirinkimas reiškia, kad žmogus gali nuspręsti pats, kokią partnerystės rūšį pasirinkti, su kuo susituokti. Mes turime galimybę užtikrinti e, laisvą e, viešųjų konkursų organizavimą ar nuosavybės teisų apibrėžimą. Taigi tai tiek galėjau pasakyti apie pasirinkimą. Antras dalykas, aš ginsiu e, žmogaus teisės. Aš galiu patvirtinti savo pirmtakų įsipareigojimą e, sukurti tvirtą teisės viršenybės sistemą. Ir norėčiau, kad e, kontrolės ir pusiausvyros sistema būtų įtvirtinta Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos prisijungimas prie visuotinės žmogaus teisų konvencijos turėtų būti, e, turėtų būti įvykti kuo greičiau. Aš sieksiu modernios ir greitos duomenų apsaugos reformos. Lygiai taip pat europiečiai turėtų būti apsaugomi ir Junktinėse Amerikos valstijose. Aš noriu užtikrinti, kad etninės mažumos, tokios kaip Romai, būtų apsaugoti nuo atskirties ir diskriminacijos, bet to jie turi būti geriau integruoti į visuomenę. Norėčiau apsaugoti jautriausius mūsų visuomenės dalis. Tuo noriu pasakyti, kad turi būti apgintos vaiko teisės, ypač internete. Be to turi būti užtikrinta, kad e, vaikai, atsiprašau, kad e, piliečiai tapę baudžiamosios bylos įtariamaisiais turėtų teisę į deramą gynybą. Aš pasisakau už nepriklausomą e, prokuratūrą ES, kad būtų apsaugota uh, išleisti ES e, mokesčių mokėtojų pinigai ES biudžete. Aš e, noriu deramos apsaugos visose sektoriuose, skaitant ir finansų sektoriumi. Atsakomybė turi būti susėsta su vartotojų apsauga. Aš dirbsiu su Europos banko administracija, kad užtikrinčiau, jog teisės dėl e, bankininkų premijų kad taisyklės dėl bankininkų premijų būtų įgyvendintos. Apsauga taip pat reiškia, kad e, mes užtikrinsime mūsų vartojimų produktų saugumą. Aš noriu, kad būtų greitai sukurta sistema vartotojų produktų saugai ir rinkos reguliavimo paketas būtų įgyvendintas. Taip pat, kai galvodama apie E, apsaugą, aš galvoju apie tas moteris, kurios kenčia būtinį smurtą arba e, nežmogišką e, lytinio apipjaustimo tradiciją. Tai yra nesuderinama su jokiais Europos su jokiamis Europos vertybėmis. Tokios smurto aukos turi būti išgirstos. Antras dalykas - noriu sukurti pasitikėjimą visomis teismų sistemomis ES. Mes turime būti vieningi įvairovėje, bet taip pat turime užtikrinti, kad skirtingos kultūrinės ir teisinės tradicijos nesukurtų kliūčių laisvai, teisingumui arba vieningai rinkai. Piliečiai turi pasitikėti teismų sistema, o teismų sistemos turi pasitikėti viena kita. Abipusio pripažinimo sistema, kaip Europos arešto orderio atveju arba sprendimų, teismų nuosprendžių gyvendinimo atveju e, pasiteisins tik, jeigu skirtingų valstybių narių teismų sistemos pasitikės viena kita. Kai reikia, e, sieksime koordinavimo Europos Sąjungoje, kad būtų suderinti ir civilinės, ir baudžiamosios teisės minimalų standartai. Taip pat e, turime E, labiau gerbti vieni kitų teisės sistemas. Aš ketinu e, stiprinti pasitikėjimą taip pat per e, švietimo ir mokymo sistemas. Pirmiausia, galvoju apie teisės specialistų ūkdymą. Taip pat manau, kad elektroninio teisingumo sistema uh, yra puikia priemonė, kuri sustiprins e, prieigą prie teisingumo piliečiams, verslui ir patiems teisininkams palengvins gyvenimą. Aš norėčiau, kad e, elektroninė teisingumo sistema būtų interaktyvesnė. Taip pat norėčiau, kad būtų užtikrinta, kad piliečiai pasitikėtų savo pirkiniais, e, kad jie nebijotų e, kelti teis, steigti teisinių ieškinių kitose valstybėse narėse. Smulkus ieškiniai yra labai svarbis rytis ir čia turime keisti padėtį. Taip pat noriu, kad pasikeistų alternatyvių ginčių sprendimo ir tarpininkavimo sistema. E, kada tik reiks gerinti kompensavimo sistemą, turi būti e, daromi visi reikalingi, žaigiami visi reikalingi žingsniai. Aš taip pat labiau noriu akcentuoti įgyvendinimo gebėjimus. Norėčiau, kad e, pagerėtų mūsų bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis skirtingose sektoriuose tam, kad apgimtume vartotojų interesus. Gerbiami parlamento nariai, dabar norėčiau pridurti e, šitą e, asmeniško. E, Prieš aštuonerius metus aš Čekijos Respublikoje buvau patekusi į kalėjimą, nes e, tapau neteisingumo auka. mano susidūrimas su neteisybė mane šokiravo. Aš maniau, kad buvo neįmanoma žmogų e, pasodinti į kalėjimą be įrodymų. Bet po kažkurio laiko paaiškėjo, kad kaltinimai prieš mane buvo nepagristi ir e, suklastoti. Ir todėl aš e, pasirinkau teisingumą. Patyrusi tokį šoką, aš norėjau suvokti, kaip veikia teismų sistema. Dėl to ir pradėjau studijuoti bei e, dirbti e, teisės srityje. Studijavau teisę Prahos teisės fakultete. Ta dariau, nes norėjau gauti naują darbą. Mano ankstesnis darbas e, man tapo nebeįmanomas, nes e, toje darbovietėje mano reputacija buvo visiškai sugriauta. Dabar, e, net ir praėjus daugeliui metų, e, ta patirtis manęs, man neužsimiršo. Ir kai aš e, susiduriu su neteisybės pavyzdžiais, labai jautriai reaguoju. Todėl ir noriu teisingesnės, sažiningesnės visuomenės, kur žmonės turėtų galimybę pasirinkti, kurie būtų apsaugoti ir kur jie vieni kitais pasitikėtų. Nepraraskime tikėjimo, kad galų galė teisingumas laimės. Mano atveju taip atsitiko. Čekijos Respublikos teismų sistema galiausiai e, man kompensavo padarytą žalą ir tikiuosi, kad visuomenės akise buvo atkurta gera mano reputacija. Gerbiami parlamento nariai. Aš paveldėjau labai daug darbo iš savo pirmtakų. Mano pirmtakai tuo didžiuojasi ir aš norėčiau labai pagirti e, Vivian Redding, Martina Reichertz, e, taip pat ponė Nemica, kurio pateikė labai daug pasiūlymų. Aš ateinu iš regionų politikos struktūrinių fondų aplinkos. Ten mes susidūrėme su daug projektų, terminų, įgyvendinimo reikalavimų. Kaip regionų plėtros ministrė, tiesą sakant, aš dar šiandien e, tas pareigas užimu, atsistatydinsiu tik rytoj. Aš parenkiau strategiją ir labai konkrečių projektų Čekijos Respublikai artimiausiams dešimčiai metų. Naujoji komisija dirbs e, naujoviškai. Aš visiškai pritariu išrinktojo pirmininko ir jo o, komandos pasiūlinktai naujai politiniai pozicijai ir darbo metodams. Aš e, tikiuosi e, savo politikos rytyje dirbti vadovaudomėsi mano įvardintais principais. Aš esu išrinkta ir Čekijos parlamento narė, vėlgi paskutinės dienas. Aš esu politikė, ne valstybės tarnautoja. Ir esu visiškai įsitikinusi, kad kovosiu už tai, kad e, iškeltos idėjos būtų įgyvendintos. Gerbėjami parlamento nariai, Aš negaliu išskirti nei vieno e, išskirtinio tikslo savo portfelėje. Mes dirbsim visi kartu, pasieksim rezultatų kartu, rezultatų, kurie yra labai svarbus ir kurių ES piliečiai laukia labai seniai. Pirmiausia, turiu galvoje domino apsaugos taisyklių reformą, prokuratūros reformą, moterų dalyvavimo įmonių valdybose teisę, taip pat e, vartotojų apsaugos teisės. Be to, kartu su jumis aš renksiu darbo tvarkę dar artimiausiams penkeriems metams, kad mano portfelio trys skirtingos dalys būtų sutelktos. Jeigu tą galėsime padaryti, sukursime teisingesnę bendrąją rinką, kuri bus naudinga ir vartotojams, ir įmonėms. Noriu dar kartą pakartoti. Norėčiau, kad žmonės turėtų galimybę labiau rinktis, jaustųsi labiau apsaugoti ir turėtų daugiau pasitikėjimo. Ačiū uždėmesi.